Now, uh, colleagues, we move to... Kolegos, periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo ir pradedame nuo ponios Dėlvo pranešimo dėl laisvo judėjimo skatinimo, supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą. Pradedame nuo pono Džambaski. Prašom. Благодаря ви, госпожо